Tęsime posėdį. Atitinkamos Italijos institucijas informavo, kad Giovanni Barbalio buvo išrinktas 14 metų kovo 11 dieną ir jisai pakeis ponę Baracijų pagal mūsų e, parlamento veiklos taisyklės, 7 straipsnio pirmąją dalį mes turime E, priimti domen šią informaciją ir todėl norėčiau pasveikinti naują kolegę ir pagal mūsų darbo veiklos taisyklės, trečiojo straipsnio antrąją dalį, suteikiu galimybę dalyvauti parlamento veikloje, kol bus patikrintas jos mandato teisėtumas ir po to E, gavus informaciją, kad nėra jokių pažeidimų, kurie neleisų dalyvauti jai parlamento darbe, bus suteikiam tokia galimybė. Pon, Ponas Sudė, ačiū pirmininkė. Norėčiau parlamentą informuoti apie faktus e, e, Prancūzijos Respublikoje apie tai, kad užsipultos žmogaus teisės ir pažeistas pažįstos asmens laisvės. Buvęs e, Respublikos prezidentas, e, buvę ministras.